posto dirbsiu jums visiems, nepriklausomai nuo jūsų politinių įsitikinimų ir tikiuosi, kad sulauksiu jūsų paramos. Ačiū poniai Svensson už tai, kad dalyvavote mūsų diskusijose, kad sudalyvavote šiuose rinkimuose, Mario ir Uco, kurie taip pat pateikė savo kandidatūras siekiant, kur ir atsijimėt savo kandidatūras ponia Watson. ponė Vatson. E, man, mūsų šalyje gimė solidarumas, stiprus judėjimas už žmogaus teises. kuris buvo įmanomas dėl Jono Pauliaus veiklos ir žmogaus teisės bus mano prioritetu. Grahamai, jūs kalbėjote apie tai, kad Europos parlamentas turi formuotis, kad jis turi įtraukti Europos projektą ES piliečius. Aš padarysiu viską, kad mes kartu eitume šiuo pokyčių keliu. Gerbiami kolegos, tarybos ir Europos komisijos atstovai, gerbiami komisarai, Šiandien yra Liepos 14-oji Prancūzijos nacionalinė šventė. 240 metų praėjo nuo Prancūzijos revoliucijos. Tad pirmiausia, norėčiau pasveikinti prancūzus su šia švente. Revoliucijos šūkiai buvo lygybė, brolybė, laisvė. Visi šie trys žodžiai svarbus ir Europos Sąjungai. Tai yra ypatinga diena pagal savo simbolinę reikšmę, kadangi jūsų valia vidurio rytų Europos atstovas tapo Europos parlamento pirmininku. Norėčiau kažką jums pasakyti iš asmenės patirties. Aš e, kažkada tikėjausi tapti Laisvosios Lenkijos parlamento nariu, o šiandien tapau Europos parlamento pirmininku. Niekada negalėjau apie tai net įsivaizduoti. Tai įrodymas, kaip gali pasikeisti Europą. Mano išrinkimas yra ženklas Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Čekijai, Slovakijai, Vengrijai, Slovenijai, Rumunijai ir Bulgarijai. Tai kaip padėka visiems tiems milijonams mūsų šalių piliečių, kurie nepalūžo spaudžiami režimo. Aš vertinu save kaip visų šių šalių atstovą. Prieš 20 metų, 89 vasarą, solidarumo judėjimas laimėjo kovoje už laisvą ir demokratinę Lenkiją ir solidarumo judėjimo pasiekoje Europos Sąjungoje vėl, Europoje vėl atsirado valstybės, atgavo savo laisvę ir griuvo geležinė uždanga. O jūs, esantis kitoje uždangos pusėje, visą laiką mus rėmėte tiek politiškai, tiek išreikšdami kitokią paramą, kad ir nedidelę, nurodydami tam tikrus politinius žestus Ir jau penkerius metus kartu statome vieningą Europą. Nėra jokios ribos tarp jūsų ir mūsų, tai yra mūsų bendra Europa. Ir mes visi Europos parlamentarai įgavome tam tikrų galių, bet su tomis galiomis suprantame ir atsakomybę, kuri mums priklauso. Atsakomybė, sprendžiant labai svarbus klausimus. Mes turime būti demokratijos sergėtojai. Piliečiai tikisi, kad mes padėtume Europai iš, išbristi iš ekonominės krizės, kad spręstume tos dalykus, kurie susijęs žmonių kasdieniu gyvenimu, su užimtumo ir kitais svarbiais klausimais. Mūsų žmonės nori garantijų, kad būtų nepertraukiamai tiekiamos dujos, kad būtų kovojama su klimato kaitos padariniais. Ir šiame regione, kaip ir Azijoje, ir Afrikos, ir Ramėjo vandenino regione, visur reikia kovoti už tuos pačius tikslus, siekti stabilumo, politinio stabilumo, dėl to Viduržymiros regionas yra labai svarbus, Lotino Amerikos regionas, strateginė partnerystė su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir su iškylančiomis naujomis politinėmis e, galėmis, galingomis valstybėmis. Mes turime ratifikuoti Lisabono sutartį ir užtikrinti stabilę ES, stabilės institucijas kaip ir parlamentą. Prieš 30 metų šis parlamentas buvo pirmą kartą išrinktas tiesioginių rinkimų keliu. Pirmasis pirmininkas buvo prancūzė Simon Bey. Mes turėtume prisiminti kad nuolatos būtina kurti sąlygas moterims įgyvendinti savo svajonės, įgyvendinti savo ambicijas tiek visuomenės gyvenime, tiek e, profesinėme gyvenime, kad jos galėtų sėkmingai derinti ir šeiminį gyvenimą, ir profesinį gyvenimą. Ir, e, kaip Simon sakė, mums svarbiausia užtikrinti laisvę ir gerovę. Šios dalykus užtikrinti ir pasiekti galime tik dirbdami Europos lygių. Praėjo 30 metų, o tie iššūkiai yra nepakitę ir reikia būtina su jais kovoti. Per ateinančius dviejus su pusę metų, per savo kadenciją, sieksiu įgyvendinti programą, kurią pristatysiu Strasbūro sesijoje, o dabar suteiksiu žodį mano pirmtakui Hansui Poteringui. Kreiptis į Jūs. Hans Kertai. Tai yra labai svarbus įvykis. Mes esam pažįstami apie dešimtį metų. Šiuo metu Jūs perdavėte pirmininkavimo vairą man. Visų kolegų vardu aš norėčiau Jums padėkoti už pagarbą, kurio susitarnavote pirmininkaudami šiems rūmams. Ačiū Jums už Jūsų politinį stilių. Na pamiątkę, na pamiątkę przekazuję Ci figurkę. Prisiminimui norėčiau Jums įteikti Šventojios Barboros statulėlę. Tai yra varguolių šventoji. Ji statulėlė iškalta iš e, anglių. E, tai yra anglis iš Silezijos regiono norėčiau Jums tai teikti kaip prisiminimo suvenyrą su mūsų šilčiausiais linkėjimais. E, bardzo proszę, e, pan. O dabar, ponios ir ponai, perduodu žodį ponui Dau. Gerbiamasis pirmininkė. Iš tikrųjų neketinau šito sakyti, bet manau svarbu pabrėžti, kad visi parlamento nariai labai labai džiaugiasi, kad Europos parlamentas jau nesusidarinės į rytus ir vakarus, kad esame vieningi ir tai įrodo jūsų pirmininkavimas ir jūsų išrinkimas. Iš tikrųjų, tai labai svarbus vieningumo simbolis. Jūs pats sakėte, gerbiamasis Mano draugė Ježė, kad dabar yra mūsų visų atsakomybė ir aš tikiuosi, kad per du su pusę metų Mes apskritai užmiršime, kad yra rytai ir vakarai, mes kalbėsime apie vieną vieningą Europą ir linkiu tau sėkmės dviem su pusę metų. Nuoširdžiai dėkoju, pane Dau. Pane Šulc? Ačiū pirmininkė. Aš tai norėčiau Jūs pasveikinti savo frakcijos vardu. Mes tikrai rėmėme tą idėją, kad Jūs būtumėte išrinktas ir aš tikrai sakau, kad kai jūs kalbate apie istorinius dalykus, nebejotinai jūs visada labai atsargiai turėtumėte taip kalbėti, bet aš taip pat suprantu, kad tas faktas, kad jūs esate išrinktas į Europos parlamento pirmininko postą, apskritai jau yra istorinis dalykas. Todėl, kad Tik prieš 20 metų sugriuvo Berlyno siena ir tik tai e, šešeri metai, kaip e, jūsų šalis ir kitos, jūsų regiono šalis įstojo į Europos Sąjungą. Iš tikrųjų, būtent jūsų šalis ir jūsų regiono šalis pradėjo dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje tada, kai jūs buvote savo šalies ministras pirmininkas. Aš atsimenu, kai pasaulis buvo susidalinęs, puikiai atsimenu, kas yra stalinistinė diktatūra, kai pasaulis buvo ap, žiauriai apsiginkravęs apsiginklavęs. Ir iš tikrųjų aš manau, kad tie, kurie vakaruose kentė fašistinį režimą, turėtų suprasti, kas yra ir stalinistinis režimas. O dabar Lenkai, Vengrai, Baltijos šalių atstovai, Čekijos atstovai sėdi kartu su a, portugalais, su ispanais, su suomiais mm, visi mes parlamento nariai ir visi dirbame ir visi slaptų balsavimų. Mes pasirinkome solidarnoščio judėjimo atstovą, mes pasirinkome demokratiškai kažkada išrinktą Lenkijos ministrą pirmininką. Ir mano supratimu, tai yra istorinis momentas. Tai taip pat įrodo, jog Europa yra tvirta ir 27 valstybės narės visos turi vieningas vertybės - demokratija ir laisvė galima. Ir jau dabar tai nesvaja, o tai yra tikra realybė jūsų gyvenimu įrodoma, kad reikia siekti, ko nori. Ir Europos vertybės yra labai svarbios, tai vertybės, kurios sugriauna diktatūras ir išmeta iš kėdžių diktatorius. Ir aš iš tikrųjų tikrai sveikinu Jūs, ponė Buzekai. Labai dėkoju Jums, ponė Šulcai. O dabar ponas Verhofstadas. Ačiū. Pirmiausiai sveikinu e, liberalų ir demokratų frakcijos vardu. Sveikinu šių išrinkimų. Aš taip pat noriu pasakyti, kad liberalai demokratai tikrai jūs labai remia ir rems jūsų darbe, mūsų nuomonė reikėtų sukurti dar labiau integruotą Europos Sąjungą. Tai turėtų būti Europos Sąjunga, e, kuri būtų tvirtesnė. Iš tikrųjų, jūs tapote pirmininku sudėtingu laiku, nes reikia dar patvirtinti Lisabono sutartį, dabar žinome yra ekonominė ir finansinė krizė, bet aš suprantu, kad tas didžiulis uždavinys bus įvykdytas, todėl kad čia parlamente jūs turite didelę daugumą, mes su jumis. Vienintelis mūsų prašymas Naudokitės tą didelę, didelę daugumą, kuri yra už Europą. Sakykite, ką jūs turite sakyti. E, jūs puikiai pažįstate, kas yra Europos ministrų taryba, puikiai žinote, kas yra Europos vadovų taryba. Išsakykite ir mūsų mintis. Nuširdžiai dėkoju Dabar perdodu žodį ponė Hams. Labai ačiū pirmininkė. Savo frakcijos vardu aš norėčiau taip pat jūs pasveikinti. Mes tikrai labai džiaugiamės. Šiandien apskritai džiaugiasi visi Ir aš manau, pirmininkė, kad, žinot, jūs nepakankamai įvertinote sa, save, todėl kad aš manau, kad um, jums didelė garbė tapti pirmininku, mumsgi didelė garbė, kad jūs tapote šiuo pirmininku. E, per visą savo karjerą politinę jūs tikrai dirbote garbingai ir užsitarnavote šiandien gautos garbės. Esu visiškai įsitikinusi, kad dviejų su pusę metų bus jums sėkmingi ir jūs daug padarysite rytų ir vakarų Europoje. Ir aš esu įsitikinęs, kad jūs, būdamas parlamento pirmininku, sugebėsite sutamprinti rytų ir vakarų ryšius. Jūs esate iš rytų Europos, bet aš manau, jūs puikiai suvokiate, kad Lenkija yra Europos centre esate Europos širdis ir jūs, e, kaip to šalies pilietis, nebejotinai žinote, kad būtinas glaudesnis e, abiejų kontinento dalių bendradarbiavimas. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi išgirdusi iš jūsų įsipareigojimą palaikyti glaudesnius ryšius ir su piliečiais. Aš manau, šitai būtina. Mes turime suprasti, kad yra Europos Sąjunga, kurioje tai įmanoma. Tik mes turėtumėme Europos Sąjungą suprasti ir kiek plačiau. E, ir aš per oranžinę revoliuciją Kijeve, žinau, susitik, turite galimybę susitikti su labai drąsiais politikais. O, Ir iš tikrųjų Europos rytai yra labai svarbus Europos Sąjungai, todėl mes turime ne, niekada ne, neišleisti iš savo dėmesio tokią šalis kaip Ukraina. Gal galima būtų užtikrinti, kad kokios, pavyzdžiui, žaidynės vyktų Kijeve ar kokiose kitose rytinėse valstybėse. Labai Jums ačiū, ponia Hams. O dabar, ponia Kirka, jūs turi žodį. Gerbiamasis pirmininkė, e, konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu labai noriu Jūs pasveikinti su pirmininkavimu. Ypatingai noriu pasveikinti tą faktą, kad Jūs savo žanginėje kalboje prisiminėte ir istoriją. Nebejotinai jūs esate iš tų žmonių, kurie vertina laisvę, o parlamentas šis būtinai nori užtikrinti, kad ta laisvė būtų. Taip pat būtina ieškoti ir ateities reformų Europoje. Aš tikiuosi, kad reformos bus patvirtintos šiame parlamente nuo 80-ųjų metų, kai Solidarnos pradėjo veikti. E, Lenkijoje daug kas pasikeitė, Lenkija tapo NATO nare, pagaliau Lenkija tapo Europos Sąjungos narė. Ir aš manau, kad jūs taip pat susidorosite su tais reikalingais Europai pokyčiais. Taigi sveikinu jūs ėmimusius šių darbų. pirmininkui biskį žodis Ich freue mich, dass. Pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad kaimynas iš Lenkijos dabar tapo Europos parlamento pirmininku. Aš esu iš rytų Vokietijos, e, dirbu netoli Sliubicos ir Frankfurto prie Oderio, kurie yra mūsų bendrų Europos namų dalis. Labai džiaugiuosi, kad jūs dar labiau atkreipsite dėmesį į rytų ir vakarų Europos tolesnį susiliejimą. Tam prireiks daugiau pastangų, e, didžiulio indėlio, taip pat ir iš Lenkijos kultūros. Manau, kad Europoje kultūrų įvairovės kontekste jūs tikrai galite labai daug ką nuveikti kultūros vardan, taip pat ir Lenkijos kultūros vardan. Aš pats irgi daug tuo klausimu dirbu. Mano sūnus kalba lenkiškai. Aš taip pat norėčiau paminėti Andrivais kino apdovanojimą. Labai daug e, kino režisierių prisėda prie Europos kultūros puoselėjimo. Labai svarbu yra, kad nepamirštumėm Lenkijos kultūros indėlio į istorijos paveldą. Aš manau, kad jūsų darbas yra labai svarbus ir ta prasme. Ačiū ponui Byski. Ponas Feraš. Pirmininkė sveikinu Jūs išrinktą į šį postą, bet man atrodo, kad tai yra tarsi popierinė inauguracija šį ir tikrai gėda, nes Europos parlamentas, tikras parlamentas, turi išrinkti narius pagal jo gebėjimus, kad jau žimtų postus, o ne pagal tai, kokiai frakcijai atstovauja jie. Štai vakar Europos korpuso kariai nešė vėliavą į parlamento kiemą. Orkestras grojo, choras dainavo, pradėjome dieną himnu. Tai buvo ta vėliava ir tas himnas kurie iš tikrųjų buvo atmesti Olandų ir Prancūzų konstitucijos atmetant konstituciją, dabar Airijai turi būti suteiktos visos garantijos, kad iš tikrųjų um, bus laikomasi to, kas, kas yra numatyta, kad nebus viskas tik tai popieryje. Uh, Airijos referendume bus sprendžiama dėl Europos demokratijos ir iš tikrųjų ant airių pečių užgula visa ši našta. Jūs, pirmininkė, kovojate už demokratiją, už nacionalinį apsispren... tautos apsisprendimo laisvę prieš o, tarybų sąjungą, bet panašu, kad jūs Europą paversite tokią pačią sąjungą, prieš kurią jūs tiek daug kovojate. Išgirskite žmonės, prašom išgirsti žmonės. E, dziękuję panie przewodniczący za wypowiedź. Ačiū ponui Farage. Europos parlamente visuomet girdime labai įvairių pasisakymų. Būtent tai yra Europos diskusijų esmė. Šiuo užbaigiame pasisakymų raundą. Matau, kad komisijos pirmininkas taip pat norėtų žodžio. Prašom, ponia Baroso. Pirmininkė, Noriu labai nuoširdžiai pasveikinti Jūs asmeniškai savo vardu ir Europos komisijos vardu išrinktą į Europos parlamento pirmininkus. Iš tikrųjų, jūsų asmeninis gyvenimas rodo, kad jūs kovojate už laisvę, demokratiją ir teises visiškai drąsiai savo valstybėje Lenkijoje. Jūsų politinė veikla atvedė iki ministro pirmininko posto, po to jūs buvote išrinktas į Europos parlamento narius. Jūs esate pirmasis šios asamblėjos pirmininkas iš centrinės e, ir rytų Europos. Tai iš tikrųjų išskirtinis įvykis. Tai parodo, kad tos vertybės vertybės, jūs, kuriomis jūs tikite, yra labai svarbios Europos parlamentui. 20 metų praėjus nuo Berlyno sienos griuvimo, penkeriems metams praėjus pro, po um, ES plėtros, jūsų išrinkimas, manau, tai yra um, Europos pergalė. Mes visi turime galimybę vertinti jūsų asmenybę, jūsų politinę viziją, jūsų um, kovą. Ir natūralu, kad jūs būsite aktyvus pirmininkas, aktyvus Europos piliečių teisų gynėjas. Jūsų patirtis, jūsų gintos vertybės tikrai leis nuosekliai harmoningai pratesti Hans Gert Pöteringo veiklą. Aš noriu pasveikinti jį labai draugiškai, kad palikdamas šias pareigas jis tikrai parodė, kad labai oriai galima ginti taip pat ir vidurio rytų Europos teisę teises. Ir mes tikrai turime dirbti pozityvę, solidarę dvasę, konstruktyviai, kad Europa toliau žengtų į priekį. Ir parlamento galios stiprina, taip pat, stiprinamos taip pat ir Lisabono sutartimi, jeigu įsigalios. Ir iš tikrųjų sutartis, kuri jau yra 26 Europos parlamentų patvirtinta, nusipelno visų Europos parlamento narių pagarbos. Mūsų institucijos vienos kitas sustiprina vardan Europos projekto. Tai labai svarbu ryšiams tarp Europos parlamento ir komisijos. Mes puikiai žinome, kad mūsų dviejų institucijų bendarbiavimas užtikrina tai, kad Europos projektas toliau judėtų į priekį. Taigi pirmininkė. E, mėly e, bičiuliai, noriu palinkėti Europos parlamentui gero darbo, kad Europa būtų tvirtesnė, kad būtų galima daugiau už, um, įtvirtinti solidarumo vertybės. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Teraz. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Golniš, kuris atstovauja nepriklausomus parlamento narius. Ačiū pirmininkė. Aš esu neprisijungusių narių atstovas, vos nepamirštę mūsų. Noriu taip pat pasveikinti jūs išrinktai pirmininkus. Noriu pasakyti, kad jūsų išrinkimas um, tai triumfas, bet iš tikrųjų um, dviejų pagrindinių šios asamblėjos frakcijų sutarimo rezultatas. Kartais tas sutarimas yra sudaromas gana dirbtinai, ypač dėl rinkimų ir po to yra bendrai valdomas parlamentas penkerius metus metus. Taigi, pirmininkė, dabar, kai džiaugiate savo pergalę, netapkite šių dviejų frakcijų vergu ir nepamirškite mažumų teisų, ypač tų disidentų kaip mes. Mm, ypač e, kai iš tikrųjų kalbame apie globalizaciją, ekonomikos įvairius e, būkštavimą keliančius aspektus, apie, kai kalbame apie teises, priekes ir taip toliau, kad iš tikrųjų visos tos vertybės būtų ginamos ir kad mm, nebūtų taip, kad ES kompetencijos būtų vis didinamos, tai paminant nacionalinės teises. Mes norime, kad jūs apgintumėte disidentų teises ir ypač, kad jūs uh, gerbtumėt uh, parlamento uh, darbo, taisyk, tarp, darbo tvarkos taisyklės. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs esate tikras uh, um, Europos tautų teisų gynėjas ir laikysitės taisyklių ateityje. Dėkuoju ponui Golniš už pasisakymą neprisijungusių parlamento narių vardu. Tuo baigiame pasisakymus ir baigiame nagrinėti darbo tvarkės klausimą susijusi su parlamento pirmininko rinkimu, kadangi pirmininką jau išrinkome. Dabar perėsime prie pirmininko pavaduotojų rinkimo. Nominacijoms skirti siūlau terminą iki pirmos valandos, iki 13.